29 dieną 2012 metais e, nutraukta Europos parlamento plenarinė sesija vėl tesama. Kolegės ir kolegos, džiaugiuosi šiandien galėdamas pasveikinti 12 Kroatijos stebėtojų, e, kurios ir kurie pirmą kartą dalyvauja mūsų posėdį Europos parlamente. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos iš Kroatijos, šiandien jūs pirmą kartą užėmėte šios plenarnės salės kėdes. Nuo šiandien jūs dalyvausite ir mūsų frakcijų bei komitetų posėdžiuose, galėsite dalyvauti debatuose. Tokiu būdu galėsite geriau pasirenkti būsimam Kroatijos stojimui į Europos Sąjungą, siekiant, kad Kroatija taptų visą teisę Europos Sąjungos nare, tinkamai atstovaujančią savo piliečių teisės. Tikriausiai žinote, kad e, stojimo sutartis jau ratifikuota ir Liepos 1 dieną 2013 metais Kroatija taps 28-ąją ES valstybę narę. Tai bus istorinė Kroatijos istorijoje diena, istorinė diena ir ES istorijoje, istorinė diena Vakarų Balkanų istorijoje. Ponios ir ponai, šiandien posėdėje dalyvauja kolegės ir kolegos stebėtojų statusu, o tai yra signalas, kad nepaisant tos krizės, apie kurią mes kiekvieną dieną kalbame, vis dėlto Europos Sąjungos e, idėja kaip bendradarbiavimo, nepaisant sienų, idėja neprarado savo patrauklumo. Nepaisant kritikų, vis dėlto yra tautų, kurios vis dar nori prisijungti prie ES, kurios pavydi mums šios sąjungos. Turime pasinaudoti tą galimybę, turime įvertinti tą pritarimą ES vienybės idėjai. Manau, kad mes visi galėtume pasvarstyti apie šį neeilinį reiškinį ir naujos stebėtojos ir nauji stebėtojai iš Kroatijos čia brėžia ir e, svarbę simbolinę liniją. Kovo 28 ir 29 dienos posėdžių protokolai yra jums pateikti, ar kas nors prieštarauja. Panašu, kad prieštaraujančių nėra, todėl protokolą tvirtiname. Ponas Dimitar Stojanov